kokie ir mažoms frakcijoms. Dabar galime pereiti prie e, e, bendrosios rinkos reglamentavimo gerinimo ir e, panios Van Busui pranešimą, žodis pranešė į keturias minutės. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. Aš be galo džiaugiuosi tuo, kad šiandien galų gale galiu uh, E, pristatyti savo pranešimą, nes visa procedūra buvo be galo ilga ir e, bent jau e, šiandien tikrai tenka konstatuoti, kad ES padėtis yra sunki. Kalbame ir apie ekonominę krizę, ir apie migrantų krizę, ir apie galimą Junktinės karalystės pasitraukimą iš ES, o taip pat ir Niderlanduose ką tik įvykęs referendumas. Uh, Mes negalime visą laiką prašyti tik dar daugiau Europos kaip tinkamo sprendimo. Reikėtų pagalvoti apie tai, ką pati galėtų ES padaryti tam, kad priartėtų prie savo piliečių. ES užduotis yra įrodyti savo svarbą. Tik tada, kai ES galimtis rimtų veiksmų, gali priartėti prie piliečių. Tik tada ES piliečiai supras ES e, vertę. Bet čia reikėtų nepamiršti ir subsidarumo principo. Primant teisės aktą būtina laikytis kompetencijų, O taip pat primami teisės aktai turėtų būti paprasti ir aiškus, lengvai gyvendinami. Tokie yra pagrindiniai principai, kuriais remiuosiu savo pranešime apie bendrosios rinkos reglamentavimo gerinimą. Jeigu kažkoks tai teisės aktas yra primamas, tai valstybės narės jį turi gyvendinti. Tam, kad uh, E, būtų galima ir toliau naudotis bendrosios rinkos privalumais, o taip pat, kad galėtume naudotis ir skaitmeninę rinką. Institucijos turi veikti ryštingai, nes antraip visos pastango, visoms pastangoms dėl geresnio reglamentavimo kils pavojus, dėl pernelyg didelio reglamentavimo. Mums reikia paprastų, aiškių teisės aktų, kurie būtų gyvendinami ir kurie nuolat būtų vertinami. Tai pagrindinė mintis. Kalbant apie bendrosios rinkos reglamentavimo gerinimą, nereiškia, kad reikia atsisakyti teisės aktų. Reiškia, noriu pasakyti, kad reikia skurti konkurencingą politiką tam, kad įmonės ir e, e, kiti ekonomikos subjektai išliktų Europos Sąjungai. Jų veiklai neturi būti trukdoma, ji turi būti skatinama, stimuliuojama. E, mums neturi būti jokių tabų, turime pasisakyti už dinamišką bendrąją rinką, kuri auktų, nes tai padėtų sukurti geresnė, didesnę gerovę ir ES piliečiams. Aš tuo e, siekiu savo pranešime ir aš tikiuosi, kad jūs mano pranešimą paremsite. Aš, ačiū. Vielen Dank. Labai ačiū. Dabar spontaniški pasisakymai. Visų pirma, Ana Koraca Bilt, vieną minutę prašom. Thank you, Mr. Chair. Dėkoju, pirmininkė. Labai dėkoju uh, už nuostabų pranešimą. Geresnis reglamentavimas yra. Uh, kelias į geresnę bendrą rinką. O čia kalbame ne apie tai, kad reikia priboti darbuotojų ar vartotojų teisės. Atvirkščiai reikia priboti biurokratiją. Vart, e, reglamentavimas turi būti labai paprastas ir proporcingas ir lengvai pritaikomas. Mes e, turime ieškoti tinkamo kokybės įvertinimo ir spręsti e, problemas atitinkamai. E, dialogas su suinteresuotais asmenėmis yra būtinas ir e, taip pat reikia vengti e, papildomos biurokratijos, papildomos naštos įgyvendinant bendrosios rinkos taisyklės. Todėl yra visiškai e, keista, kad kairieji prieštarauja reglamentavimo darbo atvarkiai. Tuo metu, kai mums reikia skaidrios, efektyvios bendrosios rinkos artimesnės piliečiams, jie, jie prieštarauja. Mums reikia ne ideologijos tikslus. Ir teisingai komisaras Timerman sako, kad mes turime e, būti dideli dideliuose dalykuose ir maži mažiuose. Ačiū pirmininkė. Labai ačiū. Kitas kalbėtojas Tibo Sanė. Vieną minutę. Dėkoju sutiktą galimybę, ponė pirmininkė. Bendroji rinka yra labai svarbi ir Vartotojų apsauga yra svarbus to elementas. Vartotojai ne visada žino, kokios jų teisės ir e, kaip jie gali pasinaudoti tomis e, teisėmis. Todėl mes turime vartotojams teikti informaciją ir suderinti ją su organizacijomis. Pagrindų sistema turi užtikrinti atnaujintus teisės aktus, kad jie būtų naujoviški ir pritaikyti prie skaitmeninių naujovių. Ir mm, dabar Vengrijoje yra e, naujovė, kuri padeda nuskaityti e, produkto skaitmeninį kodą brūkšninį kodą ir pateikia duomen, duomenis apie tą produktą. Tokias iniciatyvas turėtų paremti komisija. Dėkuoju. Kitas e, kalbėtojas Vicky Ford. Bendroji rinka turi palengvinti gyvenimą vartotojams ir verslui, e, kad e, lengviau vyktų priekyba tarp 500 tūkstančių vartotojų. Ir tai turi taip pat sumažinti sąnaudas bei padėti aukti mūsų ekonomikoms. Taip tą Belgijos kolegos pranešimą daugelis šiandieną remia. Tačiau naujos taisyklės turėtų būti paprastos, lengvos pritaikyti. Ypač smulkus verslas turėtų pajusti sumažėjusią naštą, o nacionaliniai parlamentai turėtų turėti gar, ba, stipresnį a, balsą ir e, prieštarauti. Britanija neprašo jokių reformų ir labai e, prašo, kad kolegos visi Europoje pritartų šitam pranešimui šį vakarą ir tikiuosi, kad ir plenarinėje už jį nubalsuosime. Dėkuoju toliau ponas Nikola Kaputo. Dėkuoju pirmininkė. Kalbant apie bendrąją rinką, tai yra esminis instrumentas norint atgaivinti ekonomikos augimą ir būtini reikalingi, būtini tinkami teisės aktai e, tam, kad mūsų įmonės būtų konkurencingesnės. Taip pat geresni teisės aktai padėtų užtikrinti didesnį vartotojų pasitikėjimą. Labai svarbu e, ne tik tinkamai valdyti bendrąją rinką, bet ir tai, kad valstybės narės įgyvendintų priimtus teisės aktus. Kol kas nėra pakankamai rodiklių tam, kad būtų galima įvertinti e, bendrosios rinkos reglamentavimo veiksmingumą. Aš noriu pasakyti, kad svarbiausia, kad būtų paisoma žmogaus teisių, pagrindinių žmogaus teisių. Taip pat reikia teisės aktų skaidrumo ir nuoseklumo. Ačiū. Ponas Kaputa, ant mano pulto dega raudona lemputė. Ji užsidega tada, kai kalbėtas kalba taip greitai, kad vertėjai nespėja jūsų išversti. Jums kalbant, ta lemputė dega visą laiką. Taigi, mielas kolega, tam, kad ir kiti kolegos jūs galėtų suprasti, kalbėkite lėčiau. Dėkoju, aš galiu pritarti pranešimo pasiūlymus apie tai, kaip atrodytų, turėtų atrodyti gerai reglamentuojama rinka. Tai yra ta rinka, kurioje nėra, reglamentavimas yra teisingo masto ir tai yra rinka, kurioje taip pat apsaugoti yra vartotojai, socialiniai standartai, kurie yra pakankamai ambicinga ir kuri pripažįsta, kad reikia taip pat geriau užtikrinti, kad galiojančios taisyklės būtų geriau taikomos. Tai yra ta rinka, kuri sukuria tokią aplinką, kurioje gali klestėti konkurencija ir dėl to gali būti kūrėme daugiau darbo vietų. Tai yra ta, tokia rinka, kuri sukuria labai trim, tvirtą pagrindą skaitmeninės ekonomikos įmonėms vystytis. Ir tai yra ta rinka, kuri tarnauja ES piliečių interesams. Dėkuoju dabar paskutinė, paskutinės kalbėtojas, paskutinė kalbėtoja spontaniškų pasisakymų procedūros metu. Pone Tomašeč, dėkuoju. Bentroji rinka yra be galo svarbi Europos Sąjungai. Šiandieną yra visai normalu, kad vienas su kitu prekiaujame ir investuojame savo šalyse. Norint tęsti mūsų klėstėjimą bendrojoje rinkoje, mes turėtume ją išplėsti į visas sritis ir apsaugoti nuo blogos praktikos. Teisės aktų blogas įgyvendinimas kenkia smulku, smulkiam ir vidiniam verslui, kurios sukuria daugiau nei 80 procentų darbo vietų privačiame sektoriuje. Geresnis bendrosios rinkos reglamentavimas sumažins administracinę naštą ir suteiks e, gilesnės galimybės smulkiam ir vidiniam verslui. Tai yra mūsų e, prioritetas. Dabar suteiksime žodį poniai Jūrovai, komisariai. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami parlamentarai, komisijos vardu norėčiau padėkoti vidaus rinkos komitetui ir ypač e, pranešėjai e, Anilien Pan Bosuit už pranešimą. Mes manome, kad bendroji rinka yra Europos integracijos kertinis akmuo. Pastaraisiais metais e, ji padėjo sukurti daug darbo vietų, prisidėjo prie augimo ir mes turėtume dabar spręsti visą politikos ciklą. Taigi praėjusiais metais komisija pristatė dvi pagrindinės iniciatyvas, kurios buvo skirtos tam. Tai yra geresnio reglamentavimo paketą ir bendrąją rinkos, e, bendrosios rinkos strategiją. Ir mes e, praėjusiais metais pasiūlėme pasiūlėme geresnio reglamentavimo e, paketą, e, kuriame buvo du poveikiai vertinimai, e, taip pat ES teisės aktų prieimimos, e, įvertinimas ir taip toliau. Ir šiuo paketu siekiama užtikrinti, kad bus sprendžiamos tikrosios verslo ir piliečių problemos. Nuo dabar ES teisės aktai turi būti priimami atliekus, atlikus geresnį ES teisės aktų poveikį realiame gyvenime ir tai padės mums atgauti piliečių pasitikėjimą. Visai neseniai buvo pasirašytas e, tarp institucijų buvo dėrėtasi tarp parlamento komisijos ir tarybos um, dėl naujo susitarimo ir dabar mes turime naują ES institucijų įsipareigojimą paremti šitą reglamentą. Po to, kai jis oficialiai bus uh, patvirtintas, būtent taryba ir parlamentas turės toliau dirbti su komisija, siekiant užtikrinti jo e, įgyvendimo laiku. Mes turime užtikrinti naudą piliečiams ir verslui praktikoje, o ne tik teorijoje. E, taip pat paimkime e, e, regulia, sveiko reguliavimo programą. Refito programa atlieka labai svarbu vaidmenį, kuriant dabartinius teisės aktus ir mažant nereikalingą e, naštą, ypač mikro įmonėms ir smulkiam ir vidiniam verslui. Ir mes tai darysime e, nesusilpnindami savo socialinių bei aplinkosaugos tikslų. Kita svarbi iniciatyva, kurios ėmėmės praėjusiais metais, yra bendrosios rinkos strategija, kuri buvo patvirtinta spalio mėnesį. E, yra trys pagrindiniai tikslai - naujų galimybių sukūrimas e, žmonėms ir verslui, taip pat yra skatinama modernizacija ir inovacija, kurios reikia Europai ir be kita ko užtikrinamas praktinis to įgyvendinimas. Kai kuriuose srityse mums reikia pateikti naujas iniciatyvas, pavyzdžiui, paslaugų paso įdėgymas pagrindinėse srityse Taip pat teisės akto prieimimas dėl diskriminavimo, vartotojų diskriminavimo remiantis tautybę ar gyvenamą vietą arba savitarpio pripažinimo reglamento peržiūra. Tačiau nepakanka pateikti naujų iniciatyvų. Mes turime užtikrinti efektyvų ir e, e, greitą dabartinį teisės aktų taikymą. Mes juos turime kurti geriau ir pataisyti tai, kas neveikia, neveikia taip, kaip turėtų. Mes taip pat turime užtikrinti, kad e, dabartinės taisyklės būtų taikomos, kad valstybės narės jas teisingai taikytų ir e, atitinkamai padėtų sukurti taisyklių laikymosi kultūrą. Ir tokiu būdu mes e, stiprinsime partnerystę su valstybėmis narėmis ir per įgyvendinimo planus E, kurdami naujus teisės aktus ir kasmet e, vykdydami dialogą su valstybėmis narėmis. Pone pirmininkė, gerbiam parlamentarai, mūsų tikslai tie patys ir vizija ta pati, ką mes norime pasiekti. Mes visi norime pagerinti bendrosios rinkos teisės aktus ir geriau juos įgyvendinti. Dirbkime kartu – komisija, Europos parlamentas ir taryba. Ačiū. Dėkoju, komisarė.